You need to press it. To press the button, sir. Paspauskite mygtuką, ponė. Bet aš ir paspaudžiau. Okay. Είχα λοιπόν ζητήσει πρώτος το λόγο. Taigi, ponė pirmininkė, aš buvau įtrauktas į sąrašą pirmasis e, per spontanį, tai būtent į, į, į spaniško pasisakymo kalbėtojų sąrašą. O dabar pagal dabartinę tvarką neįmanoma man gauti kalbėjimų laiko. Mes neturime piknaudžiauti mėlynosiamis kortelėmis. Kitą kartą aš taip irgi padarysiu. Dešimt mėlynųjų kortelių iškelsiu. Na, tvarkoj, aš buvau